Dear, dear colleagues, please, we will start. Li kolegos, pradėkime, pradėsime posėdį, kviečiu visus susėsti. Vamos, vamos a comenzar, que hoy tenemos una larga mañana de. Ką gi, pradėsime darbą nes mūsų laukia ilgi balsavimai šyryt. Taigi dar kartą sveikinu su, sveikinuosi su visais. Labas rytas. Pradėsime nuo 14 darbo tvarkės klausimo. Tai yra antrojo pirmininkės pavaduotojo rinkimai. Turime vieną pasiūlymą iš GUE frakcijos. Pone Bijo, ką prašo žodžio. Ačiū. Mes labai džiaugiamės galėdami pristatyti Ineš Zuber pareigų perėmėja pona Lopes, kuris jau yra pradėjęs eiti tas pareigas, taigi aš ir siūlau jo kandidatūrą į antrą vicepirmininko postą. Dėkoju. E, dėkoju, poni Bjork. Jeigu visi pritarė kandidatūrai, galime plojimais tuomet užtvirtinti šią kandidatūrą. Ar kažkas nori balsuoti. Jeigu ne, galime plo, plojimais tiesiog patvirtinti kandidatūrą. Pimendo Lopeš, sveikiname Jūs ir kviečiu prisijungti prie manęs. Proxima punto. Bueno, pues eh, comenzamos eh, con las votaciones. Kągi, dabar galime pradėti nuo pirmojo balsavimo, pirmojo pranešimo. Tai bus ponios Renke pranešimas lyčių lygybė ir galių moteriams suteikimas skaitmen, skaitmeninėme amžiuje. Tikiuosi, kad visi turite balsavimo korteles paruoštas, pasiruošę balsuoti aparatais, kągi tuomet ir pradėsime. Balsuosime. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 67 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 68 atkrenta automatiškai. 69 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 70 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta priimta. 71 atsiimtas, dabar 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tada perneme prie 15 kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 82 ir 83 kartu, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 84 atkrenta, 85 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 86 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 87 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 88 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 89 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 90, 93 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 16 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 17 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Toliau periname prie 103, 104, 105 pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad reikia patikrinti. Tikriname balsavimo rezultatus dėl 18 kompromiso, prašau. Panašu, kad kažkas nespėjo prabalsuoti, kągi. Dabar balsavimas baigiamas, priimta. Kągi, tuomet kartojame balsavimą, bet labai prašau, aš labai aiškiai pasakiau, kad kažkas įdėjo kortelę, bet nebalsavo. Tai dabar dar kartą balsuojame dėl 18 kompromiso. Balsavimas pradedamas. dar laukiame, nes kažkas dar nespėjo paspausti mygtuko. Dabar balsavimą baigiu. Atmesta. Toliau. 92 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, kad reikia tikrinti irgi balsavimo rezultatus. Tik tai labai prašau susikaupti. 92 pakeitimas, prašau balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 106 pakeitimas kas už. Ne, čia yra dvi dalys. Tai pirma dalis pirmiausia kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Nežinau, sako pirmininkė, gal patikrinkime antrąją dalį, prašau. Balsavimą baigiame. Atmesta. 107 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 108, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 114 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 115 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 116. Norite tikrinti 115? Kągi, 115 pakeitimas balsuojam. Balsavimas baigiamas. Visai aš neblogai viską ir pamačiau. 116 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 117 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 118 jis atkanta automatiškai. Ne 117 buvo patvirtintas. 119 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 120 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Užimtumo trečias. Dvi, dvi dalys. Pirmo dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis Ne, dėl antros dalies nereikia balsuoti. 121. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 122. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 123. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 124. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. užimtumo 12 atkrenta automatiškai, ne 123 buvo patvirtintas, 21 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar periname prie 130, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Užimtumo ketvirtas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šimtas dvidešimt pirmasis kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Šimtas dvidešimt antrasis kas už, Šimtas dvidešimt antrasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Užimtumo 8 už prieš susilaikę priimta. Užimtumo 14 už prieš susilaikę priimta. Užimtumo 17 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Užimtumo 18 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 124, 125 identiški, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 136, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 137, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 138, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 139, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 22 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar periname prie 142, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 143, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 144, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 23 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 147 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Norite patikrinti? Kągi tikriname. 147 pakeitimas, prašau. Kągi balsavimas baigiamas. Priimta. 149. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 150. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 151. Kas jis atsimtas, 152. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 153. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 154 kas už ir MPL 11 identiški kas už, kas prieš susilaikę priimta. 155 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 156 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Užimtumo 19. Pirmoji dalis, dėl jos balsuoti nereikia, nes jau patenka. Kita pakeitimą, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Užimtumo 23. Pirmoji dalis, dėl jos balsuoti nereikia, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 157, 158, 159, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 160 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname 160, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Man toks rezultatas ir atrodė. Nežinau, ar yra balsavimo aparate kortelė, kurie niekas nesinaudoja, nes man kartais taip atrodo. Tai dabar kuris? 161. Kas už? Prieš? Susilaikę? Primta. 163 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 24 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 168 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 169 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 170. 171. Kas už, kas prieš. Susilaikę atmesta. 172. Kas už, kas prieš. Susilaikę atmesta. 173. Kas už, kas prieš. Susilaikę atmesta. 174 ir 175, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 176 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 177 ir 178 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 179 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 180 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 181 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar periname prie 25 kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Toliau 180, 123, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta Man atrodo, kad priimta, bet nesu įsitikinusi, taigi patikrinkime elektroniškai. Balsuome dėl 26 kompromiso. Dabar balsavimas baigiamas. Priimta. 27 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 198 kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 199 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Norite patikrinti? 199. Kągi, balsuojame dėl 199. Visi jau balsavote dabar jau vieno yra per daug balsuojančių jau iš EPP frakcijos. EPP frakcijoje vienu balsuoja per daug. Kągi, tada reikia kažkaip jums susitvarkyti. Dabar jau du išėmė korteles net. Dabar pabandykite išsiaiškinti, kaip kas balsuoja. Puiku. Atmesta. Toliau du šimtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Du šimtai pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Norite patikrinti 201, prašau, balsuojam tuomet. Balsavimas baigiamas atmesta. 202, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia tikrinti. Tikriname 202 pakeitimas. EPP vienu per daug. Balsavimas baigiamas dabar. Priimta. 28 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau 208 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 209 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 211 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 212 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 213, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 214, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Ar norite tikrinti 26 kompromisą? 29, prašau, kompromisą. Taip. Bet jūs esate teisus. Aš žvelgiu šiaip į politinių e, frakcijų balsavimo tendencijas, bet jūs esate teisus. Kągi, tikriname 29 kompromisą. Balsavimas baigiamas. Priimta. 30 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 217 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, nemačiau aiškiai, koks rezultatas, tai tikriname 217 pakeitimą, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 15 pakeitimas. Kas už? Ne, dar prieš tai antras kompromisas. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dabar 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaikę priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 33 <clears throat> kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 34 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 7 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, Nematau rezultato. Septintas kompromisas balsuojame elektroniškai. Priimta. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Devintas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Užimtumo C kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 41. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 11. Kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 49. Pakeitimas, kas už, Taip, dabar 49 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 50 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 51 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 52 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 53 kas už, kas prieš, susilaikę. Reikia tikrinti. Dabar tikriname 53. E, balsavimas baigiamas. Priimta. 54. Kas už, kas prieš, susilaikę. Priimta. 55. Kas už, kas prieš, susilaikę. Priimta. 56, kas už, prieš, susilaikę, atkrenta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 60 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 64 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antras, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta Atmesta septintas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuntas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Užimtumo pirmas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Užimtumo antras kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Užimtumo trečias kas už, kas prieš, susilaikę, priimta Pirmas pakeitimas. Ne, dėl jo balsuoti nereikia. Tai dabar balsuojame dėl viso pranešimo elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Hay uno más del PP. El PP. Šią e PP vienu per daug. Ne, nedaugiau nereikia sumažinti. Taigi, nuomonė patvirtinta, 24 balsai per 6 balsus. Sveikinu. Vale, voy a seguir esto. Uy. Bueno, pasamos. Vamos, venga. Vamos, que ya. Gerai, kolegos. Prašau nurimti. Manau, jau visi pabudo, įsibėgėjo, tai eikime ir toliau. toliau. Kita nuomonė. Lyties aspektų traukimas į Europos parlamento veiklą. Pane Milner pranešėja. Vakar įdomiai diskutavome, o šiandien balsuosime. 45 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 46 už, prieš, susilaiko, priimta. 47 už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 50 už, prieš, susilaiko, atmesta. 52 už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 55 už, prieš, susilaiko, priimta. 57 už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. Žodžiu pakeitimas. Devintoji dalis ir EPP prašo balsuoti atskirai. Taigi pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 60 už, prieš, susilaiko, priimta. 61 už, prieš, susilaiko, priimta. 62 už, prieš, susilaiko, atmesta. 64 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau 67 su žodiniu pakeitimu. Ar prieštarauja kas nors pakeitimų žodžiu? Ne? Gerai. Tuomet balsuokime. 62 už prieš, susilaiko, atmesta. 68 už, prieš, susilaiko, atmesta. 5 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 6 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 77 už, prieš, susilaiko, atmesta. 78 už, prieš, susilaiko, priimta. 79 už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta, bet reikia patikrinti. Taigi 79 balsuoja elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimta. 80 už, prieš, susilaiko, atmesta. 81 už, prieš, susilaiko, priimta. 62 už, prieš, susilaiko, priimta. 63 už, prieš, susilaiko, priimta. 64 už, prieš, susilaiko, priimta. 7 kompromisas už, prieš, susilaiko, Priimta. 91 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 93 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 24 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 25 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 26 už. Prieš susilaiko atmesta. Šimtasis už, prieš, susilaiko at, atmeta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas aštuntas už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtas dešimtas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas devintas už, prieš susilaiko atmesta. 113 už prieš susilaiko atmesta. 114 už prieš susilaiko atmesta. 9 kompromisas už prieš susilaiko atmesta. bal priimta. Tuomet 118 e, už, prieš, susilaiko, atmesta. 119 už, prieš, susilaiko, priimta. 120 už, prieš, susilaiko, atmesta. 121 už, prieš, susilaiko, atmesta. 122 už, prieš, susilaiko, atmesta. 123 už, prieš, susilaiko, atmesta susilaiko atmestas 64 už, prieš susilaiko priimta 65 už, prieš susilaiko priimta 126 už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta 2 už, prieš susilaiko priimta. Trečias už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko atmesta. Ne, prašau, patvirtinta. Penktas už, penktas šeštas kartu. Už, prieš, susilaiko priimta. Septintas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas už, prieš susilaiko priimta. Dvyliktas už, prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko neaišku. Ne, Patikrinkime. 11. Balsuojame. Taigi, vis tik buvo aišku, atmesta. 13 už, prieš, susilaiko, primta. 14 už, prieš, susilaiko, primta. 15 už, prieš, susilaiko atmesta. 16 už, prieš susilaiko priimta. 17 už, prieš susilaiko priimta. 18 už, prieš susilaiko priimta. Ne. 18 kelia problemų iš tikro atmestas šimtas, nepriimtas. Atsiprašau. Na, galima ir patikrinti, jeigu norite, bet atrodo, kad buvo aišku, tiesiog neapsirikau sakydama. 19 už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 už, prieš, susilaiko, priimta. 21 už, prieš, susilaiko, priimta. 22 už, prieš, susilaiko atmesta. 23 už, prieš susilaiko atmesta. 24 už, prieš susilaiko atmesta. 25 už, prieš susilaiko priimta. 26 už, prieš susilaiko priimta. 27 už, prieš susilaiko priimta atmesta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. 22 už, prieš, susilaiko, priimta. 23 už, prieš susilaiko atmesta 34 už prieš susilaiko atmesta 35 už prieš susilaiko priimta. Pirmas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 41 už prieš susilaiko priimta. 42 už prieš, susilaiko, priimta. 43 už, prieš, susilaiko, priimta. 44. Taigi, kad už, prieš, susilaiko, priimta. Taigi balsuojame dėl viso dokumento. Baigiame balsuoti. Nuomonė patvirtinta, 23 už, 6 prieš, 1 susilaikė. Sveikinu ponę Milner. That is, uh... pasamos a la votación del siguiente informe. Women... Toliau pereikim prie balsavimo dėl kito e, pranešimo projekto e, moteris dirbančios namų ūkiuose. Pranešėja Kuneva. Kuneva. Tad dabar pirmas kompromisas, kas už, kas prieš. Prašom susitelkti. Balsuojam dėl pirmo kompromisu, kas už, kas prieš, susilaiko, atrodo priimta, bet vis dėlto reikia pasitikrinti elektroniškai balsuojant. Balsuoti baigiam. Priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, prašom E, prašom susikaupti, nes dabar yra vaikštančių po salę, kalbasi kalbančių. Ne tai, kad aš čia būčiau suirzusi, bet tiesiog prašyčiau e, labiau susitelkti. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atrodo atmestas. E, pasitikrinkim. Balsuojam dėl antro kompromiso. Pradedam balsuoti. Taip, vis dėlto priimtas šitas kompromisas antras. Tai dabar 83. Kas už, kas prieš? Susilaiko? A, tai kaip, niekas nebalsuoja, ar kaip? Kodėl nebalsuojate? 83 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaiko? Reikia pasitikrinti. Balsuojam dėl 83 pakeitimo. Balsuoti baigiam. Priimta. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 89 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 148 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Ketvirtas kompromisas. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 98 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 93 pakeitimas. Ne, išbrauktas. 94 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vėlgi, Reikia pasitikrinti dėl 94 kompromiso. Pradedam balsuoti. Ketvirto pakeitimo. Priimta. Nes labai aiški dauguma. Jeigu būtumėt tinkamai pakėlę rankas, net nebūtų reikia tikrinti. 95 pakeitimas. Ne, 96 pakeitimas. Kas už, kas prieš? susilaiko, atmestas. 97 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 99 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas, šimtasis pakeitimas atsiimtas, šimtas, e, e, šimtas pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas trečias pakeitimas, kas už, prieš, kas prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 103 pakeitimo. Pradedam. Balsuoti baigiam. Priimta. Tada reikia eiti prie penkto kompromiso, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 112 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko prie. 108, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 111, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 114, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 115, už, prieš, susilaiko priimta. 113, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 152 kas už, prieš susilaiko priimta. 116 už, prieš susilaiko priimta. 117 pakeitimas. E, balsuojam dalimis, kas dėl pirmos balsuos už, prieš susilaiko priimta. vėlgi reikia pasitikrinti dėl pirmos 117 pakeitimo dalies. Pradedam. Bals baigiam. Priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. M17 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 118 pakeitimas. Kas už, prieš susilaiko atmestas. 113 už, prieš, susilaiko, priimtas. 119 už, prieš, susilaiko, priim, atmestas. 120 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 121 kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 122 už, prieš, susilaiko primtas. 29 e, už, prieš, susilaiko atmestas. 124 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 128 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 130 kas už, prieš, susilaiko. Vėlgi reikia pasitikrinti dėl 130 pakeitimo. Pradedam. Baigiam balsuoti. Atmestas. 131 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 132 už, Ne, reikia pasitikrinti dėl 131 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Taip, jūs buvot teisus vienu balso persvara patvirtintas 131 pakeitimas. 132 kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, atmestas. 107. Tik dėl antros dalies balsuojam, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Empl 22, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 134 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 136 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 137 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 138 pakeitimas už, čia e, žodinis e, pakeitimas pateiktas greta jo. Bet e, reikia pasitikrinti. Ne, tas pakeitimas atsiimtas. Aš atsiemiau pakeitimą Taip, šis pakeitimas buvo atsiimtas. Pakeitimas atsiimtas. O žodinis. 138. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 109. Pakeitimas už. Šimtas devintas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 140 kas už, kas prieš susilaiko. Emplo 34 kas 3, 4. 163 kas už, kas prieš susilaiko, susilaiko. 149 kas, ne, 149 atmestas, kadangi 163 e, priimtas. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 110 kas už, prieš, susilaiko priimta. 150 už, prieš, susilaiko priimta. 133 už, prieš, susilaiko priimta. Emplo 33 kas už, prieš, susilaiko priimta Atmesta. Toliau. 133. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 151. Už, prieš susilaiko priimta. 153. Už, prieš susilaiko priimta. 154. Už, prieš susilaiko atmesta. 155. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 156 už, prieš, kas susilaiko atmestas. 157 kas už, prieš, susilaiko priimtas. Devintas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Empl 40 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Empl 18 e, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 162 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 164 už, prieš, kas susilaiko, priimta. 165 kas už, kas prieš, susilaiko. Kartoju, kad dėl 165 balsuojam kas už, prieš susilaiko atmesta. Bet aiškiai pakelkit rankas, kad būtų matyti. Gal aš ne visai prabudus, bet tikrai kelkit geriau rankas. Ketvirtas empla. Kas už, prieš susilaiko priimta. Empla 19. Kas už, prieš susilaiko atmesta. MPL 25 kas už, prieš, susilaiko atmesta. MPL 26 už, prieš, susilaiko atmesta. MPL 28 kas už, prieš, susilaiko atmesta. MPL 29 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. MPL 32 už, prieš, susilaiko priimta. Ample 33 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ample 34 už, prieš, susilaiko priimta. Ample 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ample 37 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Empl 42. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar dėl kitų užimtumo komiteto pakeitimų nebalsuosim. Tenemos otros trazos que no se votan también. Enmienda 1 a favor. En contra. Kas už, kas prieš? Pirmas pakeitimas. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antras pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimtas. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Devintas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas atkrenta. Vienuoliktas kas už, kas prieš susilaiko priimta priimta. Dešimtas atmestas, 25 e, e, atme, e, atmestas, 26 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 12 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 13 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 14 kas už, prieš susilaiko priimtas. 15 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta priimtas, 16 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosim dėl empla pakeitimo, kas už, kas prieš, e, susilaiko, priimta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 22 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 23 kas už, prieš, susilaiko priimta. 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 11 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 12 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Emplo, aš, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. Employment dvigubą V. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar Dėl paskutinio to dvigubo V ampla pakeitimo mm, reikia balsuoti, reikia pasitikrinti balsuojant elektroniškai. Baigiam balsuoti. Taip jūs teisus buvot, atmestas buvo šitas pakeitimas ampla dviguba V. Toliau. 28 pakeitimas. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimtas. Tai 30 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 31. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 33. Pakeitimas. Čia dėl dviejų balsų balsuosim. Pirmiausia, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dėl antros dalies, kas už, prieš, susilaiko, atmesta antra dalis. Ne, vis dėlto dėl antros dalies rezultatas ne visai aiškus, pradina balsuoti elektroniškai. Atmesta antra dalis. Tryliktas kompromisas. Kas už jį, kas prieš, susilaiko, priimta. Keturioliktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Empl A. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 35 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko susilaiko priimtas. 36 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 37 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 39 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 40 už, prieš, susilaiko priimtas. 38 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 41 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. MT, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Nesu tikra, reikia pasitikrinti dėl 16 kompromiso. Pradedam. Atmestas 16 kompromisas. Tad balsuojam dėl 47 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas 45 pakeitimas susilaiko priimtas, 46 priimta, 48 dėl jo dviem dalim balsų, dėl dviejų balsų, kas už pirmą dalį, kas prieš, Ne, 16 kompromiso mes nepriemėm, todėl balsuojam taip dabar dėl 48 e, pirmos dalies, kas už, kas prieš susilaiko e, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ne, dėl antros dalies pasitikrinkime elektroniškai, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam, priimta antra dalis. 47 pakeitimas. Ne, atsiprašau. X. Empl X kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 47 pakeitimas. Kas už. Kas prieš. Susilaiko. Priimtas. 49 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimtas atmestas 51. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas 52. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas 50. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas 53. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas 17. Kompromisas. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimtas Atmestas. 54 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Ne, atmestas. Empl e, V, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 65 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 55 pakeitimas, dviem dalimis, dėl, dvi dalys. Balsuojam dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, prieš prieš susilaiko priimta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. MQ, kas už, prieš susilaiko atmestas. MPL AG, kas už, prieš susilaiko priimtas. 56 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas. 57 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 58 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 59 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. MPLP kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. MPLP AM. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 18 kompromisas. Kas už jį, kas prieš jį, su kas susilaiko priimta. 19 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Empl AL. Kas už, prieš susilaiko priimta. 62 pakeitimas. Tai balsuojam dėl 62. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 20 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Empl Z, Z. Kas už, prieš, susilaiko. Ne, reikia pasitikrinti dėl Empl Z. Pradedam balsuoti. Įsityra la votación. Balsuoti baigiam. Priimtas MPLZ. Z. Aiškia balsų persvara. MPLAK kas už, prieš, susilaiko, priimta. 69 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta čia buvo balsuojama dėl 68, 69, pirma dalis kas, priimta, kas e, antra dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 70 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 21 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 71 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 22 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Empla D kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Empla F kas už, prieš, susilaiko, atmestas. L, empla L kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas Empl M, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Empl N, už, prieš, susilaiko, atmestas. Empl AB, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. Empl AC, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Empl AD, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Empl AE, kas už, prieš, susilaiko. Atmestas MPAF už, prieš, susilaiko, atmestas. Ir dabar balsuojam dėl visos nuomonės projekto, pradedam balsuoti. Se cierra la votación y queda aprobado. Balsuoti baigiam. Priimta. E, šeš, tai yra 16 balsų persvara, 14 susilaikiusių, noriu pasveikinti pranešėją ponę Kunevą. venga que no queda nada. Este último informe es bastante. Kągi, prieš paskutinis pranešimas. Čia mažiau pakeitimų yra pasiūlyta šiam pranešimui, lygnant su kitais. Kągi, dabar balsuosime dėl dėl tarybos direktyvos pritaikymo. dėl tėvystės vaiko priežiūros atostogų. E, pirmas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę. Tikriname elektroniškai. Pirmą kompromisą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Norite tikrinti 20 pakeitimą? Kągi tikriname. Balsuome dėl 20. -ojo. Atmesta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 22. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta priimta. 23 atsiimtas. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Man taip jau bent atrodo. Bet gal patikrinkime antrą kompromisą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 25. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 26. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 27. Dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, Kas prieš? Susilaikę. Tikriname antrąją dalį. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 28 atsimtas, trečias kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 30 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį tikriausiai visi esate gavę. Balsuojame dėl jo. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 31 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 34. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 35. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antras pakeitimas. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę susilaikė, priimta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Atmesta tiksliau. Šeštas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime elektroniškai, prašau balsuoti. Panašu, kad ne visi balsuoja arba jau paliko korteles nu, aparatos ir išėjo kai kurie. Atmesta. Šis kompromisas atmetamas. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 15 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 16 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo. Dėl visos nuomonės balsavimas pradedamas. y queda aprobado por diecisiete votos a favor. Patvirtinta 17 balsavo už, 13 prieš, vienas susilaikė. Kągi, dabar paskutinis balsavimas, paskutinė nuomonė, socialinis dempingas Europos Sąjungoje, pranešėjo ponia Regner. Balsuojame. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 22. Čia dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. 23. Pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. 24. Kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. 25. Kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta Atmesta. 26. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau 35. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 36 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 37 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 38 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 39 atkrenta. 5 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar periname prie 45, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 46, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 47, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 48, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 49. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 50. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 51. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 52. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 53. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Dar kartą ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dvyliktas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta priimta, 13 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar galtinis balsavimas. Balsuojam. Priimta. 28 balsavo už, vienas prieš, du susilaikė. Sveikiname ponę Regner. Dabar baigiame komiteto posėdį. Dėkoju už bendradarbiavimą ir geros savaitės linkiu.